jokio pasiūlymo, dėl to e, jis patvirtinamas, laikomas patvirtintų. Taip pat noriu pranešti, kad remiantis 88, 87 straipsnio A dalimi e, pirmininkų suiga pranešė, jog nebuvo prieštarauta komiteto e, rekomendacijai, tai yra aplinkos komiteto rekomendacijai dėl sprendimo dėl e, e, gyvendimonio priemonės, e, kur, kuri susijusi su komisijos reglamentu 240 brūkšnys 2004 metai. E, kur kalbama apie e, Bosnios ir Hercegovinos e, tam tikrų produktų įvežimą. Jeigu nei viena frakcija per 24 valandas nepateiks savo prieštaravimo, surinkusi bent 40 balsų, parašų, tuomet šiem, šiai rekomendacijai bus pritarta. Jūs galite raštus pažinti su šiuo pasiūlymu. Tokie buvo šie per du pranešimai ir dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra tarybos ir komisijos pareiškimo dėl pasaulinės intelektinės nusavybės organizacijos sutarties projekto. Dėl